französischen Behörden. Atsakingos e, Prancūzijos institucijos. Atitinkamos ispa, e, Prancūzijos e, institucijos e, paprašė panaikinti e, ponios Milen Trošinski e, įgaliojimus tam, kad būtų galima atlikti teisinius tyrimus. Lygiai taip pat yra paprašyta e, panaikinti e,